Labadiena. Aš dabar norėčiau paraginti parlamento narius, paaiškinti, kodėl jie vienai par kitai balsavo. Laukime, kol visi norintys išeis iš salės. Ir dabar aš kreipiuosi tuos, kurie dar neišėjo, kad jie išeitų už salės ribų pasišnekėti. Pirmiausia, pono Fernandes ir Bulmen pranešimas dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo. 5 gerbiami parlamento nariai nori pasisakyti tą temą ir paaiškinti, kodėl vienai per kitai balsavo. Pirmiausia, Momčil Nehov iš socialdemokratų frakcijos. Gerbiamas parlamento pirmininkė, Europos strateginių investicijų fondas jau dviejus metus veikia. Bet mes dar jaučiame vis pasidalymą tarp rytų ir vakarų. 2016 m. Liepos mėnesį 15 senųjų valstybių narių siekė 90, sudarė 91 procentą fondo, o likusi suma atiteko rytų Europos valstybėms. Europos investicijų bankas naudojasi ES garantiją tam, kad ragintų programus. Tad kodėl jis dabar mus verčia abejoti e, dėl projektų pasirinkimo kriterijų? Jau daug metų iš Bulgarijos GERB partijos girdime, kad šis fondas padės mums e, sukurti e, jungtis Tačiau tai tik pažadas. Aš tikiuosi, kad šis projektas turės aiškius prioritetus ir nebus pasielkiamas tik tai viešų ryšių kampanijoms, nes kitaip mes nacionalinių uh, interesų nepasieksime. Išklaub... Kolegė iš Vokietijos, aš manau, kad ši diskusija labai įdomi, e, kurioje jūs dabar dalyvaujate, bet gal nereiktų jos vykdyti salėje. Pone Domato, dabar vieną minutę. Ačiū pirmininkė. mes e, žiūrėdami skaičius e, atskiedžiame tikrai vaizdą. Nėra nepriklausomo audito investicijų programoms. Pažiūrėkite, kaip tas fondas dirba. Mes turim kalbėti apie realią ekonominę naudą, realią pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dabar jokių įrodymų neturim. Neturim duomenų apie uh, atnešama nauda. Jokios informacijos apie tai, kiek sukurta darbo vietų ir jau tai, kaip tas fondas veikia, yra gana miglota. Net audito rūmų nariai labai aiškiai pasakė, kad EFSI nauda yra ribota. Labai daug yra projektų, kurie uh, susiduria su rimtais trūkumais, daug kas e, yra daroma skatinant iš kastinio kūro naudojimą, tuo tarpu niekas nedaroma, kad išsinaujinantis kūras būtų naudojamas ir pasitelkiamos labai rizikingos finansinės priemonės. EFSI tarnauja stambiesiems bankas, bet iš tiesų tai yra tiksinti bomba realiai ekonomikai. Jūs, ponė, labai įdomiai pastebėjote apie tai, kad mes e, atskiedžiame realų vaizdą. Tačiau toliau ponas Hanan, ačiū ponė Černetski. Mes visuomet kalbame apie pinigus. Kiek mes laiko parlamente praleidžiam kalbėdami apie grinų pinigų pervedimus? Niekad nekalbam apie tai, kaip tai greuna asmenis, e, as, išskiras profesijas, e, institucijas, e, net tautas, kurios galvoja, kad gali išgyventi iš Briuselio pinigų. O, o žmonės tiesiog žiūri už savo valstybių sienų, kad gautų lėšų net specialūs terminai sukurti pinigų judėjimui. E, paprastas žodis egzistuoja kaip godumas. Tai yra e, terminas apibūdinantis žmogaus norą pasinaudoti kitus pinigus, bet mes čia parlamente tokio termino nenaudojame. Aš norėčiau vieną įspėjimą išsakyti. Jeigu jūs balsuojate už politikus, kurie prižadėjo jums duoti kitų pinigų, tai nesiskūskite, kai jie paims jūsų pinigus, kad išleistų kažkam kitam ar patiems savo. Labai ačiū, ponė Hananai. Toliau. Andrėjus Mamikins. Uh, you, like attention, uh, fund... Ačiū. Europos uh, strateginių investicijų fondas tarnauja toms valstybėms, kurios neturi didelių investicinių spragų uh, ir taip e, susidaro e, geografinis disbalansas. Dabar kilo varžybos, kas gaus to fondo lėšas. Latvijos ekonomika ir Latvijos demografiniai pokyčiai e, verčia mus susimasyti. Labai daug kas išvažiavo iš Latvijos, nes tikisi, kad Latvijos ekonomika pasieks vakarų ekonomikos lygį. E, tie žmonės su šeimomis imigruoja ir dėl to sumažėja mūsų gyventojų skaičius ir e, nebelieka jokių perspektyvų tiems, kurie lieka toje valstybėje. Dėl to dabar mūsų valstybė graži, bet tuščia su pasenusiais gyventojais. Kolegoms Latvijoms ekonomikai reikia realių investicijų ir strateginis e, lėšų paskirstimas turi būti vykdomas nediskriminuojant. Aš kalbu tuos kolegas, kurie remia techninę pagalbą toms valstybėms, kurios gauna mažiau pinigų iš Europos strateginių investicijų fondo. Ačiū. Yes. Ačiū. Pone Mamikins. Toliau. Pone Ana Zaborska. Prašau. Dėkui, pekni, pam. Ačiū, pone pirmininkė. Sprendimas dėl Europos investicijų, strateginių investicijų fondo, man atrodo patrauklus, aš balsavau už jį, nes tokiu būdu mes pritrauksime investicijų, kurios skatins darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Yra pateikta daug gerų pasiūlymų pagal šią naują priemonę. Pavyzdžiui, e, yra labai gerų minčių apie bendravimą su piliečiais. Investicijų aplinka turi būti e, įvairi, ne tik viešos investicijos, bet ir privačios investicijos. Ačiū. Toliau. Kitas pranešimas, pono Nikola Dantį, Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo atvarkė. Pradedame. E, balsavimo paaiškinimus čia. Ponas pirmiausia Tibor Šanį iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo atvarkės. Ir aš džiaugiuosi, kad iškelta tokia mintis. Taip, e, sustiprinsime konkurenciją ir padarysime įtakos darbuotojų teisėms tekste apie tai yra kalbama. Aš taip pat balsavau už dėl to, kad šiame pranešime yra kalbama apie kaimo teritorijas ir jų specialius poreikius. Bendro vartojimo ekonomika suteikia puikių progų kaimo teritorijoms. Ir ne e, palankiose sąlygose antiems regionams. Ačiū. Toliau Andrejs Mamikins. Prašau <laughs> žodis Jums. Bendro vartojimo ekonomika sukeria mūsų visuomenėms naujų galimybių ir ženkliai prisėda prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos stiprinimo visoje Europos Sąjungoje. Pagrindinis iššūkis - kaip teisingai apibriežti, ką reiškia bendro vartojimo ekonomika. Atsakymų galima rasti labai svarbiems klausimams susijusiems su vartotojo apsauga, darbo santykiais, mokesčių taisyklėmis ir panašiai. Bendro vartojimo ekonomika leidžia žmonėms dirbti pagal lankščią sistemą. Taip žmonės gali tapti ekonomiškai aktyvesni, tada, kai tradicinės užimtumo formos negali būti pritaikytos. Bet tuo pat metu turime būti atsargus. Kartais naujų platformų ir technologijų naudojimas leidžia tik tai išvengti mokesčių už e, darbuotojus. Ir e, kiti rinkos dalyviai yra skatinami elgtis taip pat. Todėl e, mes matome, kad kyla e, tokių judėjimų, kurie gali atnešti e, ekonominės ir politinės žalos. Aš manau, kad šis pranešimas yra žingsnis įsinga linkme. Ačiū. Toliau, ponė Ana Zaborska, prašom žodis jums. I'm sorry, I'm sorry. Atsiprašo, pirmininkas, atsiprašau, aš suklydau, niekas e, negyvena be klaidų. Pone Liusi Anderson prieš ponę Zaborską dar kalbės. Ačiū, ponė vicepirmininkė. E, bendro vartojimo ekonomika tokiasi sritise kaip kelionės ir poilsis gali ženkliai pagerinti žmonių kasdienybę ir sukurti kokybiškų darbo vietų, tačiau tai turi būti atsakingai reglamentuojama. Kad apsaugotume darbuotojus ir vartotojus nuo išnaudojimo, mes e, turime pasirūpinti, kad tie nauji verslo modeliai būtų tinkamesni. Taip pat labai svarbu užtikrinti deramą mokesčių sistemą. E, viešosios politikos prioritetai turi būti reglamentuojami pagal naujus teisės aktus ir užtikrintas jų deramas interpretavimas bendro vartojimo ekonomikoje. Pranešime apie tai yra kalbama ir todėl aš balsavau už jį. Thank you, uh, madam. Ačiū. Pone Anderson, labai atsiprašau dar kartą, kad jūs praleidau. Ana Zaborska, aš apie jūs galvojau ir dabar žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Podporila som predloženú správu. Aš rėmiau šį pranešimą, nes jame yra kalbama apie bendro vartojimo ekonomiką, tačiau šiokių tokių abejonių turiu. Skaitydama šį pranešimą maniau, kad nėra atskirta e, bendro vartojimo ekonomika ir rinkos ekonomika. Aš labai džiaugiuosi, kad e, savo iniciatyvą rengim pranešimai tokie kaip šis mano horizontą praplėtė ir suteikė man galimybę naujai pažvelgti į darbo pasidalyjimą, specializaciją, bendradarbiavimą, kooperatyvus ir e, prekių barterinius mainus. Džiaugiuosi, kad galėjau naujai pažvelgti į šias senus, šios senus reiškinius. Ilgai prireikia, daug prireikia laiko, kol ES teisės aktai pradeda atnešti naudos. Todėl aš pasakiau už vartojimo ekonomikos greitesnį patvirtinimą. Čia ponė Zaborska. Dabar pereisime prie Birkunen ir Žuvan pranešimo dėl interneto platformų ir bendrosios skaitmenės rinkos. Ponas Nekov, pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes žinome, kad skaitmenė ES rinka yra gan susiskaldžiusi ir dėl, dėl to ji nėra pakankamai konkurencinga pasaulyje. Be kita ko yra teisinio neiškumo. Ir dėl viso to kyla sunkumų mažoms vidutinėms įmonėms kurios yra mūsų Europos ekonomikos stuburas. Mes turime padėti joms. Dėl to aš kreipiuosi Europos komisiją, kad ji paskatintų tokių platformų plėtrą ES, nes tai jos, jos tikrai padėtų smulkioms atinėms įmonėms pasiekti pasaulinės rinkas. Taip pat internetinė internetinės platformos startuoliams irgi leistų sutaupyti tam tikrų reikiamų investicijų. Taip pat kalbame apie penktosios kartos tinklą, kai tuo tarpu daugelie kaimo vietovių Bulgarijoje nėra net ketvirtosios ar trečiosios kartos interneto, taigi aš pritariu šiam pranešimui, dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas Tibor Saniai. Vieną minutę, prašau, Tiborai. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Šis, šiame pranešime kalbame apie internetinės platformas ir bendrąją skaitmeninę rinką. Vienas svarbiausių pasiūlymų yra didelio, didelės spartos penktos kartos internetinis tinklas ir yra kreipiamas į komisiją, kad būtų skatinamos investicijos į tokią infrastruktūrą. Aš džiaugiuosi, kad pranešime kalbama ir apie kaimo vietovės, jų prieigą prie penktosios kartos e, didelės spartos interneto. Ir kalbam apie tai, kad reikalinga kovoti su dideliu atotrukiu tarp kaimo vietovių ir miestų, nes tokiu būdu žmonės tiesiog atsiliks dėl to, kad nebus užtikrinama vienoda prieiga prie tokių technologijų ir elektroninių įgūdžių. Taigi labai svarbu, kad valstybės narės padėtų startuoliams ir turėtumėme kovoti su netikromis žiniomis ir apsaugoti asmens duomenis taip pat. Dėkoju. Ačiū. Dabar Šon Kelly, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą. Norėčiau padėkoti pranešėjams Virkunen ir Žuvan už jų darbą vertinant uh, šį svarbų klausimą, kalbant apie internetinės platformas ir bendrosios skaitmenės rinkos stiprinimą ES. Aš sveikinu pranešimą, kur kalbama apie novatoriškas galimybės ir reguliavimo iššūkių šioje srityje. Iš esmės, pranešime taip pat yra įvertinami Europos skaitmeniai pokyčiai, atsižvelgiant ir į bendro vartojimo ekonomiką, taip pat duomenų apdarojimą skaitmenėse platformose. Taip pat kalbama ir apie tai, kaip būtų galima sureaguoti į tokius iššūkius, kuriant skaitmenę bendrąją rinką ir užtikrinti mūsų rinkų konkurencingumą ateityje. Norėčiau pastebėti, kad mano kolegos įtrė komitete labai prisidėjo prie šio pranešimo rengimo ir e, taip pat norėčiau labai mielai e, pritariau šiam pranešimui ir laukiu, kuomet MVI ir piliečiai galės pasinaudoti bendros skaitmenės rinkos teikiamais privalumais. Dėkoju. Uh, Mr. Kelly. Dėkuoju, ponė Keli. Toliau. Uh, rezoliucija dėl humanitarnės padėties Jemene. Nematau Jose Ignacio Farijos. Jo jau nebėra salėje, taip. Tuomet žodis ponui Andrejs Mamikins. Ačiū, kolegos. Konfliktas Jemene nėra dažnai aptarinėjimas ES žiniasklaidoje. Tai yra ES selektyvus aklumas. Ir e, problemos tarsi e, egzistuoja tada, kai jos matomos per televiziją ir socialinėje žiniasklaidoje. Ir kitai problemos neegzistuoja tarsi žmonių galvose ir politikai dabar gali nieko nedaryti dėl to, spręsdami šį konfliktą. Kai kurių Europos valstybių narių politinis elitas tyli dėl to, nes jiems svarbiausia yra e, pardavinėti ginklus Saudo Arabijai, jau kaip žinome, pinigai nekvepia. Ir uh, būtent pardavinėjami ginklai e, įvairioms konflikto, skirtingoms konflikto šalims. Mes kritikuojame kitus dažnai, bet savęs tai ne. Ir guo ir žaliųjų pakeitimus aš paremiau balsuojant dėl šios rezoliucijos. Dėl to dėkoju, ponia Mamikinai. Dabar paskutinis etapas šios procedūros balsavimo motyvo aiškinimo ir Kalbėsime apie Europos politinių partijų ir fondų įstatus ir finansavimą. E, keletas nori pasisakyti kolegų. Pirmasis Tiboras e, Sanis. Prašom, vienai minutiai. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Taip, aš pritariu Europos politinių partijų ir fondų e, statuto ir finansavimo pasiūlymą. Suprantu, kad yra e, tam tikrų trūkumų šioje srityje ir dėl to mes turėtume e, peržiūrėti reglamentą. Tai yra susijęs su e, dalyvavimu partijų veikloje ir manau, kad komisija turėtų sureaguoti į trūkumus ir pateikti pasiūlymus dėl reglamento peržiūros. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponė Šoidrova. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, aš pritariau rezoliucijai dėl politinių fondų ir partijų finansavimo. Man atrodo, kad reikia daugiau skaidrumo, kadangi demokratija Demokratijai reikia demokratų, reikia atsakingų piliečių. Dabartinė sistema taip pat e, leidžia klestėti antieuropietiškoms partijoms. Mes raginame komisiją peržiūrėti dabartinį reglamentą. Atitinkamai, aš ypač remiu skaidrumą dėl finansavimo, dėl to, kad reikėtų apriboti e, parlamento, Europos parlamento narių skaičių ir aiškiai apibriežti priklausomybę. Dėkoju. E, abu paskutiniai kalbėtojai iš Slovakijos, bet skirtingų frakcijų. Dabar ponia Zaborska, prašau. Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Parlamentas kreipėsi į komisiją ir prašo peržiūrėti reglamentą dėl Europos politinių partijų ir fondų finansavimo. Aš pritarė, pritariu tam, nes reikia tikrai įvesti korekcijas. Taip pat reikia nepamiršti mažesnių partijų padėties, nes e, pasiūlyti pakeitimai gali labai pakengti joms. Esu įsitikinusi, kad parlamentas ir komisija turėtų žengti į priekį atsargiai, apdairiai. Europos parlamento nariai turi turėti galimybę įvertinti procesą ir aktyviai jame dalyvauti. Mes neturėtume laukti, kol bus pasiūlytas uh, tekstas ir paskui nebebus galima nieko pakeisti. Aš noriu pasakyti, kad ateityje mes turime keisti taisyklės taip, kad mažesnės partijos galėtų veiksmingai egzistuoti toliau. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas ponas Skripek. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Kas keletą metų parlamentas, Europos parlamentas bando Europos politinių partijų taisyklės keisti. Tai nėra gerai stabiliai demokratija Europos Sąjungoje, mano nuomonė. Pasiūlymas e, pakeisti, padinti skaičių Europos parlamento narių tam, kad būtų galima įkurti partiją, man atrodo, yra negeras, nes tai nepadės dialogui tarp, neprisidės prie geresnio dialogo tarp Europos institucijų ir piliečių. Ir e, viskas bus koncentruota į Briuselio burbulą ir mes uždarysime duris bet kokiai e, inicijatyvai iš apačios į viršų, o būtent to dabar labiausiai reikia Europos Sąjungai. Ne visos mažos ir e, naujos partijos yra nukreiptos prieš e, Europos Sąjungą. Mes nesustabdysime savo pasiūlymais euroskeptikų, bet užkirsime kelią pakliūti politinę areną naujoms partijoms ir tokiu būdu atskirsime nuo savęs piliečius. Dėkoju, dėkoju gerbiamam deputatui. Dėkoju paskutiems keturiems Europos parlamento nariams, kur yra salėje. E, dėkoju vertėjams, e, darbuotojams. Labai Visuomet malonu pirmininkauti, tai didžiulė garbė. Malonių pietų ir pratesime darbą 15 val. Sakiau.